And so, dear colleague, can we start, please? Good evening, welcome to everybody, and also to our guests that are ready to have this uh, interesting. Gal galėtume pradėti darbą, mūsų laukia įdomi diskusija apie viešųjų bibliotekų vaidmenį, e, bet prieš tai reikėtų dar keletą dalykų pasakyti. Toliau kalbėsiu itališkai, gal tada jums praverstų ir ausinės. Na, visų pirma, žinau, kad kai kurie kolegos dar pakeliui, bet jau darbą reikia pradėti. šią savaitę visi buvom sukrėsti jaunos Britanijos parlamentarės nužudimo. Džiau Koks buvo nužudyta. Ji vykdė savo parlamentarės pareigas, nepaisant mūsų politinių pažiūrų, tai mus visus sukrėtė, visi jaučiame skausmą, e, liko e, jos vaikai našlaičiai, trečiadienį jai būtų sukakę 42 dviejų metai, ji daug dirbo, Oxfam organizacijoje, kovoja už žmogaus teisės, už pabėgėlių, moterų teisės. Ji taip pat e, buvo labai e, stiprių vertybių žmogus ir e, aš manau, kad šiuo labai sunkiu laiku Europos Sąjungai Tiesiog būtina pasakyti, kad eina kalba apie asmenį, kuri sumokėjo savo gyvybę už tai, kuo ji labai nuoširdžiai tikėjo, todėl norėčiau, kad pagertume jos atminimą tylos minutę. Grazie. Allora, eh, solo velocemente. Dėkoju. Taigi, toliau siūlyčiau patvirtinti darbo atvarkę. Jeigu nėra prieštaravimų, tai einame tolyn prie kito darbo atvarkės punkto. Mes e, darbo atvarkės projektą patvirtinome. Dabar turime patvirtinti mūsų pereitų posėdžių protokolus balandžio 18-19 ir 25-6 balandžio. E, pirmame protokole buvo truputėlį suklysta, taigi teks jį patvirtinti per mūsų Liepos posėdį. Taigi 25-26 balandžio protokolą tvirtiname. Dabar dėl uh, vertimo. Prancūzų, vokiečių, italų, anglų, graikų, ispanų, portugalų, suomių, čekų, estų, vengrų, lenkų, slovėnų, bulgarų ir rumunų kalbos. Šiomis kalbomis yra vertimas į ir iš. E, mūsų posėdis transliuojamas internete. E, taip pat esate gavę elektroninio pašto laiškus apie koordinatorių sprendimus priimtus gegužės 30 dieną. O dabar galime iš karto pereiti prie mūsų seminaro. Kalbėsime apie, gal... apie prieigą prie kultūros, kalbėsime apie raštingumą ir apie viešųjų bibliotekų vaidmenį visoje Europoje. Labai svarbu vaidmenį. Daug ir labai e, plati veikla yra vykdoma šitoje srityje. Savime sprantama, šiandieną susidurime su skaitmenimu, skaitmenizacija. Na, o kai kalbama apie bibliotekų vaidmenį kaip e, institucijų, kurios e, užtikrina socialinę įtraukti vaidmenį. E, jis yra labai svarbus, kalbėsime apie šioje srityje iškylančius iššūkius ir problemas. E, esame pakvietę keletą ekspertų, kurie šiandien bus mūsų prelegentai. Barbara Lyzer vadovauja Brėmeno viešojai bibliotekai, miesto bibliotekai, taip pat priklauso uh, Vokietijos ir tarptautinėms bibliotekininkų asociacijoms. Ir ji e, pakalbės apie tai, kaip bibliotekos bendrauja su bendruomenėmis, e, e, koks jų vaidmuo 21 amžiaus kultūrinėje aplinkoje. Toliau Frank Huismanas e, yra Amsterdamo universiteto bibliotekininkystės profesorius. Jis e, savo ruoštų pakalbės apie tai, kaip e, bibliotekos gali prisidėti plėtodamos žiniasklaidos ir informacijos raštingumą kalbės apie įvairiausius e, požiūrius, kurie vyrauja šiuo metu šioje srityje. Dan Mount e, yra parašęs e, keletą ataskaitų apie elektroninį knygų skolinimą. Jis pakalbės apie bibliotekų naudojimus elektroninio skolinimosi modelius tiek Europoje, tiek Šiaurės Amerikoje. Apie tai tikrai bus įdomu išgirsti šiek tiek daugiau. Taigi ačiū visiems e, prelegentams ir dabar ilgai nelaukdama suteiksiu žodį poniai Lyse. Dėkoju, kad pakvietėte mane pasisakyti apie viešasias bibliotekas, apie jų vaidmenį 21-ame amžiuje. Taigi skaidrėje matote mano pasisakymo struktūrą. Tiesą sakant, tai ne vien tik tai struktūra, bet ir e, tam tikri mano formuluojami pareiškimai, kodėl e, viešos bibliotekos yra svarbios 21 amžiuje ir kaip pasireiškia ta jų svarba. Bet pasižiūrėkime į bendrą viešų bibliotekų darbo kontekstą. E, turime pažiūrėti ir į tą padėtį, kurioje atsidūrė vietos valdžia, nes būtent e, vietos valdžia priklauso viešosios bibliotekos. E, mes matome, kad didėja ekonominis ir socialinis ekonominė ir socialinė neligybė, mes matome, kad atsirandanti skaitmeninė visuomenė kuria naują visuomenę, kurią reikia integruoti į piliečių, į piliečių gyvenimus ir atvirkščiai. Kai kas e, netgi teigia, kad Gutenbergo išrastas spausdinimas e, jokiais būdais negali net būti palyginamas su tuo, kas vyksta dabar – Taigi bibliotekos daro įtaką švietimui, mokymuisi ir mums reikia suvokti, kur link ta plėtra vyksta. Kalbant apie viešųjų bibliotekų būklę, reikia suprasti, kaip šie procesai įtakoja jų būklę. E, problema ta, kad ne visi supranta, mm E, viešųjų bibliotekų svarbą, ypač dabar, kai atsirado internetas. Visiškai aišku, kad e, viešajame sektorija e, vietos valdžios biudžetai yra apkarpomi ir labai dažnai tai tiesiogiai paliečia ir viešasias bibliotekas. Matome, kad kai kuriuose valstybėse sumažėjo paskolų teikiamų bibliotekams skaičiams Apie tai gal šiek tiek truputį daugiau pakalbėsime vėliau. Tuo pat metu viešosiams bibliotekoms iškyla iššūkiai susiję su naujų paslaugų teikimu, kurių poreikis išaugo. Taigi, e, viešosios bibliotekos tapo labai svarbiu kanalu siekiant žinių ir užtikrinant įtrauką. Būtent viešasias bibliotekos, lyginant, pavyzdžiui, su mokyklomis, gali e, su žmonėmis būti e, per visą jų biografiją, per, per visą jų gyvenimą, skirtingai negada mokykla. E, viešasias bibliotekas e, po namų mokyklos ar darbo vietos e, sukuria tam tikrą trečiąją erdvę. Ir žinoma, tos bibliotekos e, tampa neformalaus ir formalaus mokymosi centrais. E, projektas Viešasis bibliotekos 2020 e, yra parengęs tam tikrą statistiką, ir pagal ją 65 tūkstančiuose viešųjų bibliotekų ES sulaukime apie 100, 100 milijonų klausytojų ar lankytojų. E, daug žmonių ateina ieškodami įsidarbinimo galimybių, e, siekdami tobulinti savo kvalifikaciją ir plėtoti savo profesionalią karjerą. E, mes e, matome taip pat, kad e, bibliotekos gali padėti asmenėms tobulinti savo profesinius įgūdžius. Čia jūs matote įvairius viešų bibliotekų vaidmenis. Taigi e, matote, kad žmonės mokosi, matote žmonės mėgančius, matote pabėgėlius, matote žmonės, kurie skaito elektroninę žiniasklaidą ar knygas, bet taip pat ir matote, e, kaip žmonės ateina į viešasias bibliotekas ir paprasčiausiai sėdi ir skaito knygas. Šiandien viešasis bibliotekos teikia labai platų spektrą paslaugų, ne vien tik tai skolina knygas. Bibliotekos suprato, kad greta knygų skolinimo jos privalo teikti novatoriškas paslaugas, kad galėtų tenkinti e, visuomenės įvairiopus poreikius. prapuolė viena skaidrė su paveiksliukais. Ir tuose paveiksliukuose, jeigu jie būtų parodyti, būtumėt pamatę vaikų grupelės skaitančius informaciją iPad e su bibliotekininko pagalba. Na, bet kuriuo atveju bibliotekos yra svarbios institucijos e, užtikrinančios e, visuomenės įtrauką. E, bibliotekos yra lengvai prieinamos, galima tiesiog įeiti į biblioteką, atsisėsti ir skaityti, apsilankyti bibliotekoje galite nemokamai, visur, e, norint skolintis, e, gali būti tam tikras mokestis įmamas, bet labai dažnai jis yra labai menkas. Na, o nepilnamečiams e, tai yra tikrai nemokama arba beveik nemokama, labai nebrangi viešoji paslauga. Taigi, įtrauk įtrauka, socialinė integracija yra labai svarbus bibliotekų a, e, bruožas. Po antrojo pasaulinio karo a, e, būtent iš Junktinių valstijų į Vokietiją a, e, atkeliavo tendencija panaudoti e, bibliotekas būtent šiems tikslams. E, iš tikrųjų, tai yra labai lengvai prieinamos institucijos dabar ir jos e, ėmėsi būtent šio vaidmens ir jau išplėtojo ir toliau plėtoja naujas paslaugas, pavyzdžiui, e, pabėgėliams. Dabar jau matote tuos paveikslėlius, e, čia iš mano pačios bibliotekos Brėmenė, matote vaikučius, e, kurie mokosi bibliotekoje, matote kad specializuotos knygos yra e, rodomos e, migrantams ir pabėgėliams, e, kurios skirtos, kad jie geriau prisiderintų ir integruotųsi Vokietijoje. Internete galima surasti savo namų šalies laikraščių, yra atskiros erdvės skirtos pabėgėliams E, tai tikrai didelis kontrastas lyginant su jų e, laikinomis gyven, gyvenamosiomis vietomis. E, labai dažnai klausima, koks yra finansinis bibliotekų poveikis. Čia matote Toronto viešosios bibliotekos pavyzdį. Jie pabandė pasižiūrėti į tiesioginės e, bibliotekos išlaidas ir apčiuopiamus e, tų lėšų privalumus, e, rezultatų privalumus. Ir čia mes aiškiai matome, kad vienas kanadiečių doleris investuotas į e, biblioteka atneša apie 6 e, dolerius naudos. E, panašių tyrimų yra atlikta Australijoje, e, JAV ir iš tikrųjų vienas doleris ar vienas euras investuotas į biblioteką atneša daug didesnę gražą. Taigi pažvelkime į viešųjų bibliotekų svarbiausius rezultatus ir poveikius. Jos iš tikrųjų e, yra centrinė institucija, žvelgiant iš kultūros, žinių ir švietimo požiūrio taško. Aš labai tikiuosi, kad politikai susivoks, kad būtina išnaudoti, tinkamai išnaudoti jau egzistuojančią bibliotekų infrastruktūrą. Kitas labai svarbus dalykas yra bendradarbiavimas švietimo ir mokymo srityje. E, pavyzdžiui, Brėmene mes e, partneriaujame su beveik šimtu visų miesto mokyklų, tai yra labai svarbu ir iš tikrųjų tada mūsų poveikis išauga dešimteriopai. Norėčiau taip pat parodyti Jums, kad e, daugelį Europos valstybių e, yra mąstoma apie bibliotekų vaidmenį, yra mąstoma e, strategiškai, ieškoma strateginių idėjų. Tokių studijų yra atlikta, pavyzdžiui, Niderlanduose. Ir aiškiai yra suformuluotas teiginys, kad bibliotekos turi potencialą tapti ateities bendruomenių lyderiais. E, dabar kalbant apie bibliotekų vaidmenį mažesniuose miestuose ar kaimo vietovėse, tai labai dažnai e, biblioteka e, tampa vienintelė kultūrinė vieta. Čia jūs matote nuotraukoje ir biblioteką ant ratų, e, Tai taip pat e, prisideda teikiant e, e, lankščias mobiles paslaugas. Mes turime pavyzdžių, kaip bibliotekos padeda išspręsti strateginės problemas, kaip pavyzdžiui prisideda prie ūkininkų gebėjimo uh, tinkamai parduoti savo produktu, produktus. Na ir paskutinė man, mano mintis. E, e, viešosios bibliotekos tampa traukos tašku miestų, miestelių pagrindinėse gatvėse. Pavyzdžiui, lyginant e, kiek bibliotekos pritraukia lankytojų e, skaičiumi, tai e, ženkliai pritraukia tą skaičių žmonių, kurie domisi Vokietijos futbolo rezultatais. Na ir e, pagaliau vadinamoji idėja parduotuvė Londone Čia mintis paremta uh, klausimynų, kai buvo klausima žmonių, kaip jie įsivaizduoja savo biblioteką ir e, remiantis tuo e, buvo pastatyta štai tokia biblioteka, kuri atsiranda miesto pagrindinėje gatvėje kaip didžiulė parduotuvė. Uh, Vokietijoje turime panašių pavyzdžių, pavyzdžiui, Štutgarte. Dabar mes jau turime puikų pavyzdį ir e, mes e, matome, kad Sietle, pavyzdžiui, JAV visai neseniai vieno e, garsiausių architektų suprojektuota biblioteka visiškai neseniai pradėjo veikti, kai buvo ieškoma galimybių atrasti kažkokį tarpininką tarp stichijos nusiauptos vietovės ir likusio miesto. Ir e, biblioteka tam puikiai pasitarnavo. Dabar e, keletas e, rekomendacijų. E, Aš e, noriu e, pademonstruoti bibliotekų vertę tiek visuomeniai, tiek kiekvienam atskiram asmeniui, individui. E, aš tikiuosi, kad ir Europos lygių mes sulauksime teisėkuros projektinės paramos kad e, bendrosios mintys apie e, bibliotekas galėtų plačiau pasklisti po Europą. Dėkui. Dėkuoju už labai įdomų pasisakymą. Jūs kalbate apie e, bibliotekų pokyčius, socialinio vaidmens pokyčius ir bibliotekos yra tarsi centras traukos kaimo vietovėse ir kitose vietovėse. Aš tikiuosi, kad kolegos paskui pateiks jums dar papildomų klausimų. Dabar suteiksiu žodį profesoriui e, Amsterdamo universiteto bibliotekų mokslo srityje. Tai yra ponas Huismans, prašom. Sveiki. Aš trumpai Jums pristatysiu tai, ką žinome apie e, medijų informacijos e, raštingumo bibliotekose skatinimą. E, kalbėsiu apie informacinį medijų raštingumą, kalbėsiu apie tai, ką daro bibliotekos, ką darė praeitie šioje srityje. Taip pat pristatysiu tam tikrus politinius veiksmus, požiūrius, e, kurių laikosi tarptautinės e, organizacijos. Ir dar pakalbėsiu šiek tiek e, apie tai, ką žinome apie veiksmingumą medijų ir informacinio raštingumo. Ir pateiksiu išvadų, kas yra raštingumas medijų srityje. Aš neturiu savo skaidrėse jokių paveiksliukų beje. skai, e, raštingumas medijų srityje. Yra daug apibrėžimų, bet galima sakyti, kad tai yra e, gebėjimas kritiškai naudotis medijomis ar medietizuotų e, turiniu. Tai yra kritinė, kritinis gebėjimas, tai susijęs su žiniomis, įgūdžiais, požiūriais ir etiniais nusistatymais žiniasklaidos ar medijų požiūrių Raštingumas informacijos srityje, tai šis savokas yra iš dviejų dalykų. Pirmiausia, atsiranda poreikis turėti informacijos, gauti daugiau informacijos kasdienėme gyvenime. Ir taip pat antras dalykas, asmo pripažįsta, kad jam reikia daugiau informacijos tam, kad galėtų e, įvertinti tam tikrus dalykus, naudoti informaciją, siekiant savo asmeninių tikslų, kaip asmo, kaip žmogus. Ir e, tos savokos e, atsirado iš skirtingų vietų. E, informacinis raštingumas atsirado iš bibliotekų sėties, e, medijų raštingumas iš medijų sėties ir dabar tarsi derinamos tos visaukos ar reiškiniai. Ir tai susijęs su tuo, kad labai dažnai medijų ir žinių infrastruktūra atsiduria skaitmenėje erdvėje skaitmenimas e, tarsi suvienė tuos e, du aspektus. Viešosios bibliotekos jau nuo 80-mečio skatino e, praštingumą informacijos srityje, net padedama buvo tiems, kurie mokosi, taip pat mokytojams rasti informaciją, nes, pažiūrėjau, net ir mokytojai dėstytojai nežino visko, uh, Nors kai kas gal taip ir galvoja, galbūt e, žmonės galvoja, kad jiems nereikia jokios informacijos, neturi jie tokių poreikių, bet susitikę su bibliotekininku pakeičia savo požiūrį. Ir e, tekstinės informacijos šaltinių vertinimas, taip prasireiškia skatinimas, pirmiausiai bibliotekose e, informacinio raštingumo. Ir galima pasakyti, kad mokyklų bibliotekos labai daug yra pasiekusios ko šioje srityje. Ir jeigu pasižiūrėsime į e, dešimtąjį dešimtmetį, antrąją pusę, 2000 e, metai ir vėliau viešosios bibliotekos padeda jau gyventojams įgyti skaitmeninius informacinių technologijų įgūdžius. Ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Ir e, dažnai žmonės suaugę taip pat naudojasi įvairiomis programomis šioje srityje medijų raštingumas. E, jis susijęs su dviem stipri, e, svarbiais dalykais. Pirmiausia, apsauga. Tai labai svarbus dalykas m, mm, diskurse, e, kuriame kalbam apie politiką, politikos sprendimus. Ir kitas aspektas yra įgalinimas. Galvojama, kaip paskatinti žmonės pasinaudoti tais informacijos šaltiniais, socialinė žiniasklaida, pavyzdžiui, ir siekti savo tikslų. Viešosios bibliotekos e, galbūt labiau akcentuoja antrąją, antrąjį aspektą e, ir taip pat e, mokoma, kaip žmonės turi apsiginti nuo neigiamos įtakos E, viešosios bibliotekos tradiciškai yra tarsi informacijos ir medijų prieigos taškas, bet mes e, vis dažniau matome, kad atsiranda naujų elementų, atsiranda tam tikri centrai bibliotekose, kai žmonės gali dalytis informaciją. Ne tik bibliotekininkai leidžia, padeda žmonėms e, rasti informaciją, bet taip pat jie padeda žmonėms bendrauti tarpusavėje. Ir bibliotekininkai taip pat daug ko išmoksta iš žmonių savo bendruomenėje. Yra kviečiami, pavyzdžiui, kasdienėme e, darbe bibliotekų e, prisidėti prie kasdienio darbo, rengiant kursus informacijų technologijų raštingumo srityje veikia įvairios žiniasklaidos laboratorijos bibliotekose, žmonės gali e, iPhone'ais, iPad'ais e, išmokti naudotis, e, naudotis programinę įrangą, jiems yra padedama išmokti, pavyzdžiui, kaip padaryti savo e, vaizdo kokį nors e, įrašą. Ir e, mintis e, mokymosi prasiplėtė ne tik skaitant, bet ir darant. E, išmokstama naujų dalykų, žmonės būtent darydami išmoksta daug naujų dalykų ir žiniasklaida, tiksliau naujos medijos pasitelkiamos nauja įranga tam, kad būtų galima įdomių dalykų išmokti daryti ir jie gali būti, pavyzdžiui, praktiškai pritaikomi. E, bibliotekos taip pat rengia tam tikrus renginius, kai susirenka e, kom, programų specialistai kompiuterinių ir kiti žmonės ir jie kartu kūrė tam tikrus dalykus, pavyzdžiui, e, kurie padėtų atnaujinti bibliotekų katalogus ir paskui, kad jais būtų galima naudotis internetu, tais katalogais. E, bibliotekos e, informacinio raštingo setyje yra labai e, stiprios, tradiciškai taip yra. Mokslininkai, tokie kaip aš, siekia formalizuoti, apibendrinti tam tikrus dalykus, apibrėžti, kas yra informacinis raštingumas. Taip pat galima sakyti, kad vyriausybės taip pat naudojasi tą savoką, informacinė raštingumo savoką. Ir e, bet kokiuose e, mokymo programuose jau yra šis elementas. Bet ne visų yra vienodai. Europos komisija ir e BPO skatina skaitmeninius įgūdžius. Tai nėra tas pats kaip medijų raštingumas. Galvojama daugiau apie ekonominę ir technologinę perspektyvą. Tačiau Tarptautinė biblioteko asociacijos federacija e, ir UNESCO e, bando papildyti tarsi tą elementą e, socialinę ir kultūrinę perspektyvą medijų ir žiniasklaidos ištingumo srityje. Ir 2012 metais vyko mm, sustikimas, buvo patvirtinta Maskvos deklaracija, e, kuriame brėžta, kas yra medijų ir informacijos raštingumas. Tai yra žinių, požiūrių, įgūdžių, praktikos derinys, e, kuris yra reikalingas tam, kad būtų galima uh, analizuoti, vertinti, naudoti, kurti, perteikti informaciją ir žinias e, kūrybiškų būdų, taip pat teisėtų ir etinių e, būdų ar kelių, e, atsižvelgiant į žmogaus teisės. Ir dabar galvojame, ką galima padaryti viešosiuose bibliotekose, pritaikant šį terminą. Ir ką mes žinome apie veiksmingumą, efektyvumą informacinis raštingumas. Galima sakyti, kad ne atskiros programos yra vertinamos ir jų veiksmingumas, bet um, ieškojimo, paieškos, informacijos paieškos e, elgesys, tai yra vertinama mokslininkų. Ir um, žiūrima, kaip svarbu žmonėms išmanyti medijas. Ir dėl žiniasklaidos, dėl medijų uh, raštingumo, kol kas neturime labai daug informacijos apie šios reiškinius, kadangi tiek metodiniai požiūriai, tiek teorijos labai skiriasi. Ir vis tik tai matome, kad atitinkamas programos šioje srityje medijų e, raštingumo yra veiksmingos. Tačiau daug nežinome, kaip veiksmingos, kaip veikia tos programos viešuosiuose bibliotekose, dar kaip, ar jos yra e, veiksmingos. E, tai ir mm, negali būti palygintina su tuo, kas vyksta, pavyzdžiui, Pietų Korejoje, Europoje dar e, labai e, žemo lygmens įgūdžiai yra užfiksuoti bibliotekose. Taip pat egzistuoja UNESCO globali medijų ir informacijos raštingumo vertinimo sistema, kuri yra tarsi gairė vertinant Ir jeigu bibliotekos naudotųsi tą sistemą vertinimo, mes galėtume sutelkti daugiau duomenų ir galėtume pamatyti, ar sistema, ar požiūris yra veiksmingas ir ką reikėtų daryti, kad daugiau rezultatų būtų galima pasiekti. Mano išvados. E, vienodas požiūris į medijų ir žiniasklaidos ir informacijos raštingumą yra labai svarbus. Reikia paremti bet kokio amžiaus piliečius, įsigyti žinias, įgūdžius, požiūrius e, formuoti, jiems padėti etinį požiūrį ir e, siekti, kad jie būtų labiau išsilavinę medijų ir informacijos srityje. Taip pat reikia padėti kovoti su neigiamu poveikiu Reikia e, daugiau etinių e, e, dalykų užtikrinti. O dėl rekomendacijų aš galiu pasakyti, jog labai svarbu prisiminti tai, kad viešos bibliotekos yra labai svarbos, jau seniai yra svarbios skatinant informacijos raštingumą, taip pat ir medijų raštingumą. E, mokyklos bibliotekos labai svarbios, taip pat nereikia pamiršti tėvų vaidmens, e, skatinant raštingumą šiuose srityse vaikų. Taip pat e, nepažįsti žmonių, kurie jau nebe vaikai, kurie nebesimoko, reikia numatyti erdves jų gyvenamam rajone, kad jie galėtų tuos įgūdžius savo stiprinti. Viešosios bibliotekos daugelį šalių kenčia nuo finansavimo mažnymo, tai nėra gerai. Reikia remti, kaip galima geriau, bibliotekas. Jos galėtų rengti daugiau tokių kursų, kurie skatintų e, raštingumą. Reikia e, vienodesnio požiūrio, e, kad būtų galima sujungti šias dvi sritis - raštingumą medijų, raštingumą informacijos srityje ir reikėtų pasitelkti programą Horizontas 2020 ir UNESCO vertinimo sistemą. Tokiu būdu galėsime įvertinti, kaip e, veiksmingos yra e, priemonės bibliotekose taikomos šiose srityje. Dėkuoju. Mes dar prisiminsim jūsų rekomendacijas. Dėkuoju, mm, gerimas prelegente. O dabar vis dėlto netrečiasis prelegentas su klausimu ir atsakymu. Taigi dabar, e, ko gero, išklausysim kai kurios klausimus atsakymus ir suteiksim žodį trečiajam kalbėtojui. Taigi, turime 20 minučių klausimams atsakymams, o toliau suteiksim žodį trečiajam pranešėjui, tai būtų geriau. Taigi, e, čia reikėtų galbūt grupuoti klausimus, nes informacijos labai daug. Pirmiausia, kolegas Trasnojeski, Trojeski vis dėlto pastaiso kalbėtoje. Pone pirmininkė, gerbiami svečiai, na, pradėsiu nuo keleto tokių kritinių pastabų. Reikia prisiminti, kad e, šios dienos debatai, diskusija dėl bibliotekų vyksta apibrieštų metu, apibrieštų erdvėje ir kai yra apibriešti sprendimai, tai yra mūsų europiniai sprendimai. Pirmiausia, norėčiau priminti, kad yra neaiški finansinė perspektyva ir nėra galimybės iš Europos lėšų finansuoti didelės naujas bibliotekas. Seniau tokia galimybė buvo. Taigi pabrėžiu, kad dabar negalima, turint mm, omenyje galiojančias taisyklės ir struktūras, finansuoti didelės bibliotekas ar valstybės archyvus. Kitas antras dalykas, dabar mes kalbam, kai vyksta E, labai rimtas diskusijas dėl apmokestinimą, taip pat ir knygų, ir e, tibukų, ir, ir audio knygų, ir elektroninių knygų. Su audio knygomis jau dukas pasisekė. Yra labai mažas PVM e, mokestis jom taikomis. Tačiau dėl to, kas vyksta dabar, tai yra kova dėl elektroninių knygų apmokestinimo. Tai yra, tai padeda atsiskaitytojams, ypač jauniems žmonėms. Jau šitie du pavyzdžiai e, ir jie rodo, kad mes kaip, kaip komitetas galėtume prisimti e, atsakomybę ir renkti e, sprendimus, tai yra padaryti išimti bibliotekoms ir galėti pasinaudoti Europos lėšomis, kurios būtų pagalbinės lėšos, kad būtų galima įgyvendyti didelis bibliotekų įsipareigojimus, atitikti jų veiklą, nes tie vaizdai, ponios Barbaros pasisakymai, tai yra vaizdai, kad bibliotekos yra skaitimo ambasadoriai. Ta pati galim pasakyti ir apie elektroninės knygas, labai dideli mokesčiai iš jų joms taikomi, jų riboja jų vartojimą. Ir dabar po šito klausimų dar patiksiu trečią, tai trečiasis dėl statistikos. Dabar mes naudojamės labai neiškiais duomenimis apie skaitimą, apie bibliotekas ir dabar negalima palyginti daugelio valstybių narių apie skaitimo įgūdžius, apie strateginės programas, apie dalyvavimą konkrečiose programuose, kurios dabar vadinasi nacionalinėmis skaitimo programomis, nes mes naudojamės labai nesuderintomis metodologinėmis bazėmis, pavyzdžiui E, Švedijos ir Danijos duomenys, jeigu mes lyginsim su septynėmis šalimis, kaip, pavyzdžiui, Portugalijoje, Ispanija, na, neįmanoma to daryti, nes ta lyginimo pagrindas yra klaidinantis. Ir aš daug metų buvau kultūros ministru ir iš savo patirties galiu pasakyti, kad bibliotekininkams, biblioteko organizacijoms svarbiausia partneris – dialogo partneris tai ne kultūros ministras, bet dažniau finansų ministras. Ten priimami sprendimai dėl įvairių problemų, apie kurias šiandien kalbame. Ir norėčiau pabrėžti, kad šitie duomenys apie Kanadą, vienas Kanados doleris, kuris kuris neša 6 dolerių naudą, kiekvienas kultūros ministras tuo patikės, bet retai kuris finansų ministras tuo patikės, nes svarbu yra pateikti iliustraciją, pateikti pavyzdžius, kaip apskritai tai atrodo. O mano klausimai būtų tokie apie šitos du pastruosius klausimus. Tai yra, kaip atrodo statistiniai duomenys valstybėje narėje, atsižvelgiant į dinamiką ir kaip galima efektyviau leisti pinigus bibliotekininkystės srityje. Ačiū. Della cultura polacco ho dato un po' di tempo, per adesso vorrei <laughs> chiedere ai colleghi di suddenly must... Na, jeigu galėčiau paprašyti kolegų, kad jie kalbėtų tiek, kiek skirta, nes kitu atveju ne, ne pritruks laiko. Dėkuoju už prezentaciją, tikrai buvo įdomi ir naudinga, naudinga išgirsti dar kartą, kad viešasis bibliotekas vaidina tokią svarbą vaidmenį skaitmininėje aplinkoje, kad jos tikrai užmėsga ryšius e, bendruomenėse, kad tai ir skatina ir skaitimo įgūdžius, kad tai suteikia prieigą daugeliu žmonių. Vėliau jūs kalbėjote apie bibliotekų modernizavimą, todėl norėčiau užduoti klausimą, ar jūs tarptautinės organizacijos aptarė klausimus, iš kur imsim lėšų ir ar yra galimybių, kad Europos bibliotekų organizacijos galėtų kreiptis į strateginių investavimų planą, taip vadinamą Junkerio planą. E, ora, kolega e, Gramatika.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 esu ir interneto draugas. Jeigu mes pažiūrėsim į žmonijos istoriją, bibliotekos vadino labai svarbu vaidmenį vystimėsi ir reikia pažiūrėti, ar modernus metodai galėtų vaidinti tokį pat vaidmenį. Yra laivų statytojas, kuris po šešių mėnesių žada atidaryti naują biblioteką Atenuose ir matome nuotraukos tos naujos bibliotekos, kurią pastatysim, kurią turėsim. Taigi, kai kurie žmonės supranta tą poreikį. Turiu klausimą, kuris galbūt nuskambės naiviai, bet e, aš visą laiką klausiau, to aš klausiau ir bibliotekos direktorių, direktorių skretoje, bet negavau atsakymo. Klausimas, kodėl norime fizinių bibliotekų, o ne internetinių, ne elektroninių bibliotekų, kaip galėtume rinktis, kokias knygas dedami į bibliotekas, turėtų būti kažkokie taikomi kriterijai. Na, Atsiprašau už tokį klausimą. E, Dėkuoju už sažiningumą. Dar kas nors klausimų, taigi prašom, ponė Maragal. Gracias, presidenta, en castellano. Dėkuoju, gerbiam pirmininkė. Aš esu e, visiškai šimtų procentų su jumis e, dėl to, ką jūs ką tik tai e, sakėte. Ir E, man atrodo, kad viskas priklauso nuo skatinimo. Kodėl daugiau, toliau neužsimojama? Jūs e, pateikėte informacijos ir aš e, iš savo patirties vietos valdžios institucijose galiu pasakyti, kad viešoji biblioteka ir mokykla, ta kombinacija yra esminės svarbos ypač mažesniuose miestuose ar kaimuose. Nes tokiu būdu būtų galima e, plėtoti informacijos e, technologijas, jų įsisavinimą, kaip kad buvo daug kartų pasakyta. Tačiau mūsų problema nėra informacija šiuo metu, mūsų problema yra suvokimas, gebėjimas interpretuoti, gebėjimas nepasimesti e, sudėtingumuose mūsų visuomenės ir jos problemuose. Ir manau, kad mūsų bibliotekos jau e, turi pradėti prisimti atsakomybę ne tik užtikrinti prieigą ar užtikrinti sąsąją su mokyklomis ar kitomis institucijomis. Ir e, Buvo minėtas e, pagrindinės gatvės pavyzdys, tokios ypatingos bibliotekos, aš visiškai pritariu e, tokioms naujoms idėjams, bet reikia pereiti nuo atvirų durų prie aktyvesnės veiklos. E, reikia nuo prieimimo pereiti prie aktyvesnių dalykų. Ir man atrodo, kad viešoji biblioteka turėtų konkuruoti su medijomis. Tai turėtų būti artimumo piliečiams e, centras, nes piliečiams reikia tokios papildomos vertės. Informacijos yra labai daug. Prieiga e, yra, galima pasakyti, visuotinė ir tai taip pat nebėra problema bet e, viskas e, yra labai sudėtinga ir aš norėčiau jūsų daugiau paklausti ir, kaip, ir paprašyti, ar mes būsime toli ar arti, mes turėtume žengti e, ambicingesnį žingsnį ir išėti plačiau, ne tik tai užtikrinti ryšį su mokymo institucijomis. Altri? No. Dėkuoju, ar dar kas nors norėtų užduoti klausimą? Turėčiau ir aš porą klausimų, jeigu leisit. Kolegas Drugėskį. E, si... E, <laughs> dėl resursų, dėl lėšų. Jūsų labai įdomiame dokumente ir ypač kai kalbėjote apie politiką, jūs e, kalbėjote apie galimybę gauti lėšų. Jūs minėjote programas, kuriuose programuose jūs dalyvaujate, tikriausiai dalyvaujate kai kuriuose europinėse programuose, Erasmus Plus ir kitose. Norėčiau žinoti, nes mes tikrai labai kovojame, kad e, kultūra ir kultūrinės paveldo skaitmenizavimas vyktų ir ar jūs naudojatės, pavyzdžiui, Creative Europe ir kitomis programomis. kur lėšos yra e, skiriamos tam, kad būtų kuriamas e, platformos, taip pat ir dėl struktūrinių fondų. Na, aš nežinau, manau, kad galime juose dalyvauti, bet yra lubos 5 milijonų eurų, bet ko anksčiau nebuvo. Mes apie tai dar diskutuosim ir aš jums pranešiu, e, ką sužinosiu. Struktūriniai fondai turi galimybę suteikti lėšų, jeigu yra tinkamas valdymo modelis. Taigi aš norėčiau žinoti, kur jūs dalyvaujate, mes kalbam apie inovacijų fondus ir taip pat jūsų pasiūlymuose, jūsų dokumente. Vienas iš įdomių pasiūlymų yra bandymas ir siūlymas sukurti Europos tokią etiketę. Europos bibliotekų ženklą, kur žinotume apie jų vaidmenį, apie, apie standartus, norėčiau daugiau informacijos apie tai. Ir dėl e, skaitmeninio ir medijų raštingumo, kadangi tai dabar yra susiję, man kila klausimas, ar yra ryšiai, ar yra kažkokie tinklai tarp viešųjų bibliotekų ir mokyklų bibliotekų. E, jeigu gerai prisimenu, čia buvo bandoma integruoti ir e, norėčiau išgirsti mm, jūsų nuomonę dėl, dėl kritikos, kad UNESCO norim sujungti su kitomis grupėmis. Ar tai atitinka technologinį pošiūrių, kalbant apie e, bibliotekų inovavimą ir mm, skaitimo įgūdžius, galbūt turėtumėte pasiūlymų, nes mes norėtume veikti ir ištaisyti bet kokias problemas, jeigu jų tik tai iškyla. Ar norėtumėte atsakyti dabar? Dar vienas klausimas. Mm. Taigi, pon, ponas Benda, ponė pirmininkė, labai prastas klausimas iš labai geros prezentacijos, labai mm, teisingos e, prezentacijos. Tai viešosios bibliotekos e, kelia tikrai e, viską keičia ir dabar koks yra vaidmuo bibliotekų, nes matome, kad yra savivaldybėse, mažose regionuose, ar bibliotekų skaičius auga, ar yra bandymas kažkaip keisti ir iškoti ryšių prie tarp viešųjų bibliotekų, nes pats bibliotekų skaičius, palyginus su duomenimis prieš dešimtmenį, dabar yra mažesnis. Dėkuoju dabar atsakymai. Well, a lot of, a lot of very interesting. Na, labai įdomus klausimai. Pirmiausia, pakalbėkime apie pinigus. Jūs klausėte ar Europos biblioteko, viešose bibliotekos dalyvauja projektas, jau dešimtmetyje buvo projektas, vadinasi, publika ir jis rėmėsi inovacijų klausimų, inovacijomis viešuosiuose bibliotekose. Tai tikrai buvo labai platus projektas ir tikrai paskatino įvairias bibliotekas, ne vien tik tai individualias bibliotekas, bet tikrai bibliotekos idėja buvo iškelta. Yra individualios bibliotekos, kurios gauna pinigus ar per vietos valdžią, per EPRO projektą, jos, pavyzdžiui, perka bibliotekų autobusus arba jie yra renovuojami, arba taip pat e, įkūriamos e, šakinės bibliotekos, bet tai yra labai individualus dalykas ir nėra, tai priklauso nuo vietos valdžios ir jeigu vietos valdžia turi kitų prioritetų, tuomet bibliotekos negaus pinigų. Mes kol kas, manau, bent jau Vokietijoje, nežinau, ar Europos teikmenių, tai buvo apie ką ponė Trupil kalbėjo apie planavimas, vienodas finansavimas, mes kol kas to dar nedarėme, mes mėginame ir stengiamės per Europos skėtinės organizacijas e, gauti europinių pinigų statistikai, apie tai jau irgi buvo kalbėta, kad statistika labai svarbi ir ne vien tik tai rezultatas, bet ir priemonės yra svarbios, kad turėtume bendrą metodologiją, kaip rinkti statistikos duomenys. Tai irgi būtų labai svarbu, mes apie tai pradėjome dirbti 10-15, bet paskui pritruko europinių pinigų ir pritruko um, lėšų tęsti projektą. Labai gaila, bet norėčiau kalbėti pozityviai, kad žinoma, yra visur vaikų ir jie ateina ir su papigeliais dar bus daugiau vaikų mūsų visuomenėse ir bibliotekos e, turi galimybę suteikti jiems galimybę mokytis kitur, ne tik mokyklose. Ir klausimas, kurį uždavė atstovas iš Graikijos, kodėl turėtume turėti pastatą, kai turim internetą. Mano vienas atsakymas į šį klausimą - turim pastatą, nes yra mišinys kultūrų, informacijų ir yra aplinka, gera atmosfera ne edukacinė atmosfera, nes Bibliotekos nėra švietimo institucijos, tačiau tai yra mokymosi erdvės. Ir šitos mokymosi erdvės bus labai svarbios, ypač kai vaikai paauks ir supras, kad yra vieta, kur galima sugrįžti baigus mokyklą. Taigi, man, aš džiugiuosi Mėkuros fondu, kuris stato tą biblioteką Atenuose. Ir turiu dar pažiūrėti, e, kokie man klausimai dar buvo užduoti, ar kolega norėtų tęsti. Dėkui už e, pasisakymus, dėkui už klausimus. Taip, visų pirma, pono gramatika klausimą, ar tikrai reikia fizinių bibliotekų, tai yra tų apčiuopimų bibliotekų. Norėčiau pasakyti du dalykus. Visų pirma, kad rinkos dalis, e-knygų rinkos dalis, e, kai kuriuose šalyse, kaip Junktinėse valstijose arba e, Junktinėje karalystėje, stabilizavosi ir netgi mažėja, tai jos užima 30 procentų visos rinkos. E, taigi 70 procentų visų knygų, kurios yra perkamos, yra tos tikrosios popierinės knygos. Ir Manau, kad panašiai toks skaičių žmonių, jeigu paklausim, ką skai, mėgsta skaityti ar iš ekrano, ar, ar popierinės knygas, tai apie 70 procentų, ko gero, ar daugiau pasakytų, kad man patinka popierinis variantas. Kai skaitau knygą, aš noriu skaityti tą popierinę knygą. Tas pats tiesa ir apie vaikų, vaikiškas knygas. Jeigu kalbam su jaunimu, jie taip pat sako, kad patinka skaityti popirinės knygas. Taigi iš tiesos kartos studentų universitetuose ir e, profesinėse mokyklose, kurie gauna skaitmeninius tekstus, ką jie daro, jie išspausdina juos ir tada pradeda skaityti. Taigi tai yra svarbus signalas. Lengva pasakyti, kad dėl to, kad viskas dabar skaitmenizuojami, mes, Europos piliečiai, automatiškai laikysimės tos tendencijos, bet ne visuomet, nebūtinai tai bus. Ir tai yra svarbi priežastis, dėl kurios reikėtų e, nepamiršti tų tikrųjų papirinių knygų. Ir aš kalbu ne vien tik tai apie viešasias bibliotekas kaip apie vietas, kur galim skolintis knygas, kalbu ir apie medijų raštingumą ir norėčiau pereiti prie pono Maragal klausimo. Ar bibliotekos galėtų būti aktyvesnės, jeigu aš teisingai supratau jūsų klausimą, tai yra užmėgsti šitą ryšį, palaikyti ryšį su vietos bendruomenėmis, taip manau, kad galėtų. Žinoma, tai priklauso nuo to, kur jūs esat, bet turiu pasakyti, kad kalbant apie Niderlandus, iš kur aš atvykau, tai daug jau kas yra padaryta per pastarosius dešimt metų. Noriu atsakyti ir jūsų klausimą. Pavyzdžiui, mes turim programą, kuri vadinasi biblioteka mokykloje. Tai yra programa, kurią vykdo viešosios bibliotekos ir jos įsteigė tam tikrą tokią skolinimuose galimybę mokyklose. Pavyzdžiui, gali būti tokia tikra biblioteka, bet gali būti ir kompiuterių tinklas, kur vaikai užsisako knygas ir jos paskui atvežamas į mokyklą. Ir Tai yra programa, kuri yra susijęta su vietos bendruomenėmis, yra savivaldybės, kuriuos jie vykdo ir ji dabar plinta išplitusi visoje šalyje ir matome, kad beveik 20 procentų pradinių mokyklų turi tokias bibliotekas. Nenoriu pasakyti, kad 80 procentų neturi jokių knygų, bet jos turi bibliotekas pačioj mokyklai. Bet jeigu nėra bibliotekos mokykloje, tai pagal šitą programą matome, kad užsakymai iš mokyklų yra prastesni. Tai pavyzdžiui, jeigu kalbam apie senas knygas, kurias nėra labai smagu paimti rankas. Taigi tai yra pavyzdys, kaip e, bibliotekos užmeska ryšius su mokyklomis, bendrauja su vietos valdžia ir ta, to pavyzdžių gali, gali man būtų sekti ir kitur ir manau, kad kad tikrai mokyklų koky, bibliotekų kokybė tik neprastėja. Na, mes stengiamės pasivyti. Toliau klausimas dėl statistikos. Sutinku, dirbau šitoje srityje daugiau kaip dešimt metų, kad žmonės rinktų statinius duomenys panašiai ir jeigu, pavyzdžiui, EIFLA, tai yra statistikos vertinimo komitetas e, turėtų padėti, bet kalbant apie iniciatyvas, taip reikia paskatos, kad tai būtų nu, kažkokia supranacionalinė institucija, kuri paskatintų kad Europoje visi rinktų statistinius duomenis tuo pačiu būdu, tais pačiais metodais, jeigu e, būtų pareikalauta, kad nacionaliniai statistikos institutai rinktų duomenis pagal tą patį metodą, tai būtų gerai, bet reikia, reikia paskatos. Dėl to mes ir neturim šių skaičių dabar. Ir baigdamas, norėčiau dar pasakyti apie žiniasklaidos ir skaitmeninį raštingumą. Na, jeigu aš teisingai supratau klausimą, jūs e, klausėte, ar jeigu iššoksim į UNESCO tą traukinį ir nenuvažiuosim per daug techninių, e, techninį sritimi, techninių požiūrių, aš visiškai sutinku, kad e, turėtų tos programos turėtų būti labiau orientuotas į kultūrinį aspektą, o ne technologinį aspektą. Taip, tai labai e, svarbu, kad mes žinotume, kokie yra tie švelnesnieji e, žiniasklaidos raštingumo aspektai. Tai yra esminė galimybė, pagrindinė galimybė interpretuoti, aiškinti informaciją, tai yra žinoti, kas siunčia šitą informaciją, kokie gali stebėti interesai, kodėl konkreti institucija siunčia tokią informaciją. Tai mes, kaip europiečiai, turėtume čia padirbėti. Dėkuoju. Uh, sorry, we have another speakers uh, waiting. Yeah, can, just, can, you, can you ask after? Taigi, ar galėtumėte užduoti savo klausimą po uh, kito kalbėtojo? Tai netoks ne, ne klausimas. Aš niekada nesakiau, kad aš esu viešųjų bibliotekų priešas. Aš priešingai sakiau. Jūs sakėte, kad jums labai patinka bibliotekos. Taigi dabar suteikiu žodį trečiajam paskutiniam kalbėtojui, ponui Ben Mount opportunities. Thank you. And so maybe that you can also recuperate the e-book. Elektroninis skolinimas, e, iššūkiai ir galimybės. Ponas Dan Mount. Dėkui, džiaugiuosi galėdamas e, pratesti mano dviejų kolegų ankstesnius pasisakymus apie viešasias bibliotekas ir e, elektroninį ir medijų raštingumą. Aš pakalbėsiu apie e-skolinimasi iššūkius ir galimybės. Štai mano pasakymo struktūra. Ir pradžioj, matyti, elektroninį skolinimąsi reikia pateikti bendrajame visuomenės prieigos prie informacijos kontekste. E, kol e, raštingumas nepasklido masiškai, tai prieiga prie informacijos buvo labai ribojama. Tik tai per pastarosius 200 metų, dėka pramoninės e, revoliucijos, dėl viesojo švietimo programų Europoje ir Amerikoje, ta padėtis pasikeitė. Ir e, iš tikrųjų mes matome, kad viešoji biblioteka tapo tokia institucija, kuris skatina prieigą prie informacijos ir kultūros. E, taip pat e, atsirado stimulų autoriams e, ir kuriejams. Na, o kalbant apie fizinių knygų e, skolinimą, e, tai matėme, kad daugelie šalių atsirado tokio skolinimo modeliai, kai bibliotekos skolina knygas, o autoriai ir kuriejai už tai gauna atlygį. E, Skatmenimas e, tą tradicinį ryšį tarp e, leidėjų ir bibliotekų, bibliotekų sugriovė. Ir skaitmeninėme pasaulyje vietoj e, fizinės nusavybės atsiranda licenzijos, kurios leidžia prieiti prie turinio. Taigi, ne kiek kalba eina apie to turinio nusavybę, kiek galimybę uh, prieiti prie to turinio, e, laikantis tam tikrų tos prieigos sąlygų. E, iš esmės, nors tai ir jaučiama kaip nusaibė, iš esmės tai yra visai kitas dalykas, nes nėra teisinio pagrindo elektroniniam skolinimui. Tad e, tenka bibliotekoms su leidėjais dėrėtis tiesiogiai dėl galimybių skolinti tas elektroninės knygas remiantis tam tikrų licencijavimų. Na ir e, atsirado daug e, skirtingų požiūrių į skolinimą, į elektroninį skolinimą. Pirmasis modelis yra e, vieno vartotojo modelis, tai yra viena elektroninės knygos licencija, vienas vartotojas. Jeigu visos licencijos išdalintos, tenka jums palūkėti eilutėje. E, leidėjams tai yra patrauklu, nes tai atitinka jų įprastinį e, fizinį skolinimą. Tačiau e, neigiama pusė, kad tai gali pasirodyti dirbtinai ribojantis modelis. Hybridinis licenzijavimo modelis derina skirtingus modelis, taigi gali būti vieno vartotojo licencijos modelis, gali būti e, daugelio licencijų vartotojų modelis o, ir galbūt e, gali būti numatyti tam tikri licencijos galiojimo terminai. E, taigi e, atsiranda ir galimybė e, prašyti skirtingos kainos už skirtingą licenciją. Tas teikia didesnį lankstumą ir galimybę pasirinkti. E, E, bibliotekoms, bet taip pat e, sukelia tam tikrų sudėtingumų ir administracinių išlaidų. Gali būti ir dar vienas modelis, tai yra užmokestis už paskolintą vienetą. Ir e, nors teorijo, te, teoriškai žiūrint pagal tą modelį vienu metu gali daug vartotojų bandyti skolintis, bet praktiškai E, jeigu 10 tūkstančių norinčių pasiskolinti tą knygą, tai reikštų 10 tūkstančių e, mokėjimų ir leidėjui. Ir tai gali nulemti tam tikrą ribojimą. Ir e, atgrasyti skaitytojus nuo tokio skolinimuose. Bet tai, žinoma, bibliotekoms yra patrauklesnis dalykas, patrauklesnis dalykas ir skaitytojams. Nors bibliotekoms tokiu atveju atsiranda didesnė atsakomybė. E, dvigubo licenzijavimo modelis, sakysime, Danijoje ir Švedijoje jis pasklidęs. Tai ten e, bibliotekos ir leidėjai sudaro tam tikrą sandorį ir tada e, bibliotekos e, skaitmenina tuos leidyklos anksčiau išleistas knygas, o paskui už tai atsilygindami leidėjai leidžia e, tas licenzijas įsigyti nemokamai arba už labai nedidelį mokestį, bet tai gali funkcionuoti tik tai mažose šalyse, kur e, kalbinė prasme gyventojai gyvena labai tankiai. Junktinėje karalystėje, pavyzdžiui, bibliotekoms neapsimokėtų skaitmeninti leidėjų anksčiau išleistas knygas remiantis tokiu modeliu. Na ir pagaliau dar vienas modelis, e, kai e, pati e, biblioteka savo nusavybėje turi tam tikrą elektroninių knygų kiekį, ji pati finansuoja, plėtoja, valdo savo elektroninio skolinimo infrastruktūrą, laiko visus failus pas save savo serveriuose. Tai suteikia bibliotekoms e, didesnę kontrolę ir e, galimybę atsižvelgti į skaitytojų poreikius ir patirtį. E, bet tai reikalauja didesnių finansinių investicijų ir dažniausiai neleidžia suteikti prieigos prie populiariausių kūrinių. Na ir tokiu atveju, e, kaip sakyta, tai neįtikina leidėjų, kad jie leistų skolinti savo populiariausius kūrinius. Dabar e, keletą žodžių palygnamosios analizės. Jeigu palyginsime elektroninį skolinimą su fiziniu skolinimu, tai elektroninis skolinimas e, apima nuo 1 iki 10 procentų visų paskolintų knygų. Tačiau tendencija yra tokia, kad e, Sakysime, Niderlanduose 2005 metais 120 milijonų e, fizinių knygų buvo paskolinta ir tas skaičius sumažėjo iki 72 milijonų iki 14 metų. Tuo tarpu elektroninių knygų skolinimas išaugo nuo 2,9 e, milijonų 14 iki 3,8 2015 metais. Šioje skaidrėje jūs matote maždaug 18 modelių, kurie egzistuoja. Šiuo metu keletą žodžių tik tai pasakysiu. E, už šios e, lentelės e, slepiasi skaičiai, bet jie yra specifiniai atskiroms valstybėms narėms. Pavyzdžiui, Slovenija naudoja hybridinį licencijavimo modelį ir 80 e, procentų komerciškai prieinamų e, knygų dabar yra prieinama e, per elektroninį skolinimą. Tuo tarpu, jeigu pažiūrėsime į Velsą, tai e, tik tai 0,7 procentai komercinių knygų pavadinimų prieinama skolinantis e, elektroniškai. Taigi, e, e, žiūrint į tuos skaičius, aišku, kad viską reikia diferencijuoti. Kalbant apie pagrindinės tendencijas ir skatinančius veiksnius, Tai e, žiūrinti visus modelius Europoje ar Šiaurės Amerikoje, visų pirma, daug kas priklauso nuo vyriausybės strategijų skatinant e, tam tikrus projektus, ar jie būtų valstybės ar regioninių e, mastų, e, užtikrinant, pavyzdžiui, biudžetus e, viešosiams bibliotekoms, kad jos galėtų skaitmeninti knygas. E, yra ir kultūrinių veiksnių. E, Pavyzdžiui, Vokietijoje elektroninis ka, skolinimas e, yra skatinamas e, vadinamosios EKZ e, organizacijos veiklos. Tai organizacija, kuris suteikia bibliotekams įvairiopas paslaugas, tame tarpe ir pastatų ir bibliotekų įrangos prasme ir taip toliau. E, jeigu pažvelgsime į Kvebeko pavyzdį, man teko kalbėtis e, su elektroninės skolinimo platformos direktoriumi ten, tai e, jis man pasakė, kad labai daug priklauso nuo bendradarbiavimo atmosferos, e, labai daug e, teigiamo poveikio e, Tos platformos sėkmiai e, davė bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis, leidėjas ir taip toliau. E, dabar šiek tiek greičiau pakalbėsiu apie kitus skatinančius veiksnius. Labai svarbu e, kad e, būtų noras e, ir valia dėrėtis. Tas procesas e, gali būti gana ilgas ir sunkokas, bet galų gale vis tiek tai turi privesti prie didesnės pažangos ir skolinamų knygų pavadinimo plėtros. E, kalbant apie išvadas ir galimas rekomendacijas, visų pirma, e, reikia pasakyti, kad jokiais būdais nėra vieno problemos sprendimo, kuris tiktų visiems. Aš tai paminėjau. E, viešasis finansavimas, visuomenės parama, kultūrinė aplinka ir taip toliau. Visą tai veiksniai, kurie leidžia susivokti, kad elektroninis skolinimas veikia tam tikroje specifinėje aplinkoje. Tačiau įmanoma pasimokyti vieniems iš kitų, atsižvelgti į tai, kas e, pasirodė sėkmingai vienoje aplinkoje Tačiau nėra vieno sprendimo, kurį galima būtų taikyti visose valstybėse narėse. Tai būtų nerealistika. Reikėtų atsižvelgti tiesiog e, į dabar veikiančių e, sprendimų panaudojimo galimybės. Ta reikia panaudoti, ko galima daugiau iš tų modelių, kuriuos aš apžvelgiau savo studijoje, aiškėja, kad maži žingsniai einant laikui paprastai atneša didesnius rezultatus. Neminėsiu teisėkuros reformos, nors e, be abejo bus klausimų susijusių ir su tai. Tik pasakysiu, kad labai svarbu remtis e, bendromis žiniomis ir bendru supratimu. Apie tai jau buvo šiek tiek kalbėta, kalbant apie bibliotekų statistiką. Labai svarbu turėti tam tikrus e, palyginamuosius rodiklius, kalbant apie elektroninį skolinimą E, kai turėsime tokią statistiką, e, tada santykis e, tarp leidėjų ir bibliotekų bus labiau subalansuotas ir galima bus išvengti tam tikrų nežinomų potencialių neigiamų rezultatų. Taigi reikia geresnės pusiausviros ir kai leidėjai ir bibliotekos dirba drauge, e, tada galima e, pasiekti ir geresnio maksimizuoto biudžeto panaudojimo. E, rekomenduočiau, kad verčiau ieškoti galimybių dabartinius verslo modelius išplėtoti, negu kad kurti naujus. Dėkuoju profesoriui Mantui. E, dabar suteiksim e, galimybę paklausti kolegoms. Ir e, dėkoju, ponė pirmininkė. Tik vieną norėjau klausimą užduoti dėl elektroninio skolinimuose. Kai kurie dalykai mane baugina. Savo pavyzdyje paminėjote Niderlandus. 120 milijonų buvo anksčiau, dabar 72 milijonai fizinių paskolinimų, o elektroninių knygų per pastaruosius metus išaugo nuo 2,8 iki 3,9 milijonų atvejų. Taigi, kai žiūriu į tuos skaičius, susidaro įspūdis, kad naujosios technologijos vis tik negali kompensuoti fizinių skolinimo, e, fizinių e, knygų skolinimo e, sumažėjimo. Tai yra bauginanti tendencija. Sugrupuokime keletą klausimų, tada leisime atsakyti. Dėkuoju, ponė pirmininkė, turiu vieną trumpą klausimą. Kai dėl darbų, darbo dėl Europos skaipinės darbo atvarkės, kokius matote uždavinys mums komitetui, kad būtų daugiau skolinamosi knygų internetu ir kad būtų geresnė prieiga prie elektroninių knygų. Terza domanda è eh, il collega Morti. Dar vienas klausimas. Dėkuoju, pirmininkė. Taigi, kalbant apie šią ataskaitą, jūs e, didžiausią dėmesį sutelkėte tiems metodams, kurie e, veikia, funkcionuoja dabar, bet žiūrint į potencialę rinką, ar e, nereiktų daugiau dėmesį skirti gamybiniams gamybos apimtims. Man atrodo, kad ekonomiškai kalbant atsiranda didelė tvarumo problema. E, ta prasme, kad norint išlaikyti apimtis e, reikia tinkamo finansavimo. E, reikia galvoti ne vien tik tai apie bestsellerius, e, galvojant apie ateitį. Um, kolegė Trupel, rūtima dova. Kolegė Trupel norėtų paklausti, ji bus paskutinė. Norėčiau grįžti prie elektroninio skolinimo klausimo ir uh, dėl skirtingų licenzijavimo modelių pasitikėjimų pasiteirauti. Jūs sakote, kad reikia ieškoti pusiausvėros tarptų modelių, bet mes žinome, kad kai kurie leidėjai kol kas nėra pasirengę dėrėtis dėl tų licenzijų. Aš norėčiau jūsų ir e, taip pat Vokietijos ir Niderlandų prelegentų paklausti, ka, ką jie galvoja apie e, e tai ar reikalinga tam tikra teisėkuros reforma, kuri leistų užtikrinti dialogą ir dėrybas. Pabandysiu atsakyti. E, ponios e, Tripel klausimas, aš tiesą sakant, e, taupydamas laiką, nes pasisakinėjau šiek tiek ilgiau, tyčia nepaminėjau tiesiekros reformos, bet akivaizdu, kad yra Europos teisingumo teismo sprendimas, kuris turėtų tuoj pasirodyti pagal kurį pagal e, dabartinę 2001 metų e, informacinės visuomenės direktyvą ir kitą 2006 metų direktyvą gali būti teisinis pagrindas užtikrinantis elektroninį skolinimą. E, Aš manau, kad e, tai būtų labai svarbus žingsnis e, bibliotekams įteisinant elektroninį skolinimą, bet tuo pat metu reiktų pasakyti, kad jeigu leidėjai žiūrės į elektroninį skolinimą kaip į grėsmę savo verslo modeliams, tai jie ieškos kitų svertų, e, kad galima būtų atgrasyti ar, nuo elektroninio skolinimo ar jį riboti. E, taigi, e, e, tame dialoge tokie teisiniai sprendimai vargu ar bus tie, kurie leis galutinai išspręsti problemą. Panelysė, atsiprašau, šiek tiek vėluoja šis posėdis mano traukinys greitai išvažiuoja, tai aš labai greitai atsakysiu. E, dėl e, sprendimų dėrybų keliu. Mm, taip, iš tikrųjų leidėjai ne visada nori su mums dėrėtis, bet yra ir tam tikrų teisinių problemų. E, kitas dalykas yra pasitikėjimo stiprinimas. Mums Vokietijoje Teisė, e, leidėjai sako, kad jie teisiškai neturi galimybės dėrėtis su bibliotekų asociacija. Taigi e, viskas susiveda į tarpusavio pasitikėjimo stiprinimą. O tai reikštų, kad kiekviena biblioteka e, turėtų dėrėtis atskirai su kiekvienu leidėju. Vokietijoje tų leidėjų vis dar yra labai daug. E, apie 2000 viešųjų bibliotekų egzistuoja e, Vokietijoje. Mes e, turime IKZ organizaciją, kuri yra tarpininkas, kuris derisi su leidėjais, bet tik tais atvejais, jeigu jie to nori. O kol kas yra leidėjų, kurie nenori su tuo tarpininku dėrėtis ir tokiu būdu bibliotekos jų knygų neturi ir dėja kartais eina kalba apie didelius leidėjus. Taip, darybos tikrai gali būti geras dalykas, aš už tai tikrai pasisakau, bet kartais e, tai nefunkcionuoja. Taip pat ir ateityje tai gali būti nepakankamai tvaru. Na, pratesant mintį. Manau, kad e, teisinės sprendimas galėtų būti pravartus, ta prasme, kad e, ta pusiausvėra e, ir dirbinės galios tarp bibliotekų ir leidėjų galėtų būti šiek tiek atkurtos. Dėrėtis dėl elektroninių knygų yra ne visai tas pats, kas dėrėtis dėl e, fizinių knygų. Tačiau įdomus dalykas, kad ES teisingumo teisme yra šiuo metu byla, kur a, e, Nyderlandų teisėjas a, prašo nuomonės dėl viešojo skolinimo teisių ir ar galima į tai įtraukti, į šį režimą įtraukti ir elektroninės knygas. Ir dideliai e, stebėtojų, tame tarp ir mano nuostabai, preliminarioje nuomonėje teismas sako, taip, e, tos teisės gali būti įtrauktos Ir jeigu teismas e, generalinio advokato nuomonės paklausys, tai ta pusiausvė galbūt šiek tiek atsistatys. Kitaip sakant, kad viešosios bibliotekos gaus e, teisę skolinti bet kurią knygą, bet e, kurį kūrinį. Ir jeigu palyginsite skaičius e, susijusius su fizinėmis knygomis, elektroninėmis knygomis, tai tikrai labai sunku tuos dalykus lyginti, nes elektroninio skolinimo portalai kaip taisyklė e, pavadinimų prasme turi labai nedaug e, ką pasiūlyti. Thank you. Io e, penso che... Dėkuoju. Ar dar kas nors nori paklausti? Dar e, kartą žiūriu į klausimus, atvirkšnės ir atsakysiu. Ar reikia atlikti tyrimą, kad būtų galima pasižiūrėti į tvarumą rinkos, į finansavimą bestsellerių modelį pas, į jį pasižiūrėti iš naujo. Aš nemanau, kad elektroninis skolinimas turi pakeisti bibliotekoje e, komercinę prieigą prie bestsellerių. E, nereikia įsivaizduoti, kad visi, kas nori paskaityti e, bestsellerį, galės tą padaryti bibliotekos, e, pasinaudojant bibliotekos paslaugomis. Reikia numatyti pakankamą tam tikrą lygmenį, tačiau uh, tiems, kurie nenorės laukti ilgai, galės naudotis komercinėmis galimybės. Bibliotekos taip pat neturi pakankamai lėšų ir jos negali finansuoti pakankamai licencijų ar fizinių knygų reikia rasti mm, galimybę nustatyti deramą proporciją, kad visuomenė galėtų naudotis tam tikrą medžiagą ir taip pat išliktų e, gyvybinga komercinė rinka, kuri veiktų paraleliai. Dėl skait, elektroninės skaitmenės darbo tvarkės, e, ką reikėtų daryti, kad būtų skatinamas elektroninis skolinimas – E, bus įdomu pasižiūrėti, kokia bus galutinė Europos teisingumo teismo išvada. Taip pat komisija galbūt galvos apie autorių teisių sistemos peržiūrą ir e, dar reikia pasižiūrėti, palaukti, kaip viskas veiks praktiškai. Yra daug naudos, bet reikės taip pat prisiminti, kad reikia ieškoti pozityvių sprendimų tarp bibliotekų ir leidėjų, ne visuomet e, ieškoti išėties teisinių kelių. Taip pat reikia e, rasti e, tam, tam tikras priežastis, žiūrėti į realybę. Tuo bus pagristi sprendimai teismų išvados ateityje, o ne tik tai remtis tuo tobulų supratimo lygmeniu. Toks požiūris dabar egzistuoja. Niderlandai knygų skolinimas, įprasnių knygų, tradicinių knygų skolinimas, jo e, sumažėjimas ir elektroninių knygų didesnis skolinimosi rodiklis milijonu per metus e, sumažėja e, knygų įprastų skolimasis, lyginant su 1,1 milijono padidėjimu elektroninių knygų e, skolinimus srityje. Frankas apie tai kalbėjo, bet tai yra palyginti naujas reiškinys ir tik tai populiarumas didėja, svoris didėja to antrojo aspekto, galbūt kol kas per anksti būtų dabar kalbėti apie elektroninio skolinimus tendencijas, bet e, turbūt e, augimas bus e, spartus. Dėl elektroninio skolinimuose daug susirūpinimo kyla dėl to, kad bibliotekos siūlo elektroninį formatą knygų nemokamai. Ir e, galima sakyti, kad ekonominė prasme tai iškraipo rinką, nes nėra skirtumo. Ir e, bibliotekos e, tarsi iškraipo rinką darbo rinkoje yra leidžiami tam tikri iškraipimai, pavyzdžiui, mokant įvairias pašalpas. E, galima e, sutikti su nedideliu lygmeniu rinkos iškraipimo, bet dabar reikia apsispręsti, kokia turi būti ta proporcija, kiek bibliotekos gali užtikrinti viešą priegą tam e, tikriems gyventojų segmentams, galvojant apie visą eilę gaminių, kultūros E, gaminių produktų skirtų žinioms gilinti ir mokytis. Bet e, reikia vengti to etapo, kai atsirastų neproporcingas rinkos iškraipimas. Tačiau e, tam tikras iškraipimo laipsnis yra leidžiamas tam, kad būtų atsižvelgta į tam tikrų gyventojų grupių poreikius, labiausiai galbūt neprivilegijuotų gyventojų. Denas atsakė jūsų klausimus apie praktiką pagrįstą informaciją apie mm, situaciją Niderlanduose, kalbėdamas galiu pasakyti, kad pagrindinis elektroninių knygų platintojas, e, kuris teikia e, knygas knygynams, elektroniniams knygynams ar e, įprastiems knygynams ir viešosioms bibliotekoms, platforma veikianti pastebėjo, kad nėra taip vadinamo kanibalizavimo tarp e, knygų skolinimo ir pardavinėjimo. Knygos, kurias skolinasi žmonės pagal licencijas, yra knygos daugiausiai, kurios e, išspausintos prieš trejus metus, o perkama prieš metus. Išleistas knygas, taigi nėra didelio iškraipimo. Aš nežinau apie kitas šalis, apie padėtį kitose šalyse, galbūt Danijoje padėtis yra kiek kitokia. Bet tai taip pat susijęs su tuo faktu, bibliotekos negali pasiūlyti naujausių leidinių, kadangi e, leidėjai e, nesiūlo jų e, elektroninio, per elektroninio skolinimo galimybę. Ir tiek Mm, galima pasakyti apie praktiką, kuri matosi iš empirinių pastebėjimų. E, Buvo, aš nežinau, ar galima e, lyginti įvairius e, skaičius, nes matėme, kad įprastinės knygos e, mažiau e, skolinamos bibliotekose. Niderlanduose per pastarus trejus metus pastebėjo mažėjimo tendenciją, tačiau e, mes nuo labai labai aukšto ligmens pradėjome Niderlanduose daug aukštesnio vidurkio negu kitose Europos šalyse. Ir tuo pačiu metu matėme ir kitų tendencijų, pavyzdžiui, elektroninių knygų piratavimas, kuris tiesiog klestėjo 11-12 metais, dabar matome, kad e, piratavimo atveju mažėja dėl to, kad viešosios bibliotekos siūlo elektroninės knygas. Niderlanduose turi e, mokėti už narystę bibliotekoje, bet tuomet gali 11 tūkstančių knygų skaityti elektroniniu formatu yra ir kitų poslinkių ir lyginti e, skaičius e, tarp popierinių ir elektroninių knygų skolinimuose yra galbūt e, pavojinga. Ir dar vienas dalykas - viešosios bibliotekos yra ne tik knygų skolinimo institucijos, aš kalbėjau apie įvairias švietimo programas, kitas galimybės, taigi nereikėtų vien apie knygų skolinimą ar skolinimąsi e, kalbėti. Dėkuoju. Labai įdomu. Norėjau paklausti, ar komisija norėtų ką nors pasakyti. Labai ačiū, kad atvykote. Dėkui. Norėčiau porą aktualių dalykų paminėti politinių iniciatyvų kultūros srityje. Tai susijęs su švietimo, e, regione, mokslinio tyrimų ir bendrosios rinkos politika. Kultūros srityje yra darbų planas, taip pat veikia e, valstybių narių ekspertų darbo grupė. Frank Heisman, vienas iš pirminių prie tos grupės, kuris lankosi pas mus šiandieną, e, Ši grupė užsima e, skaitmeninės aplinkos plėtote, e, kalbama apie naują viešųjų bibliotekų vaidmenį, ypač elektroninį skolimą. 23 e, valstybės narės ir Norvegija dalyvauja darbo grupėje, 16 yra tyrimų padaryta ir aš turiu kopiją knygos, jeigu kas noris, norite pasigilinti. Taip pat galima supažinti su šią medžiagą kultūros politikos biblioteka Europos e, portale. Taip pat palaikomas struktūrinis dialogas su pilietinės visuomenės atstovais. Praeitą e, savaitę kalbėjome apie kultūros ir menų e, vaidmenį integruojant pabėgėlius ir migrantus. Man labai malonu pastebėti, kad bibliotekos dalyvavo šiuose diskusijose Chester e, BT Dublino Airijos biblioteka dalyvavo, labai įspūdingas darbas buvo pristatytas, darbas su migrantais, pabėgėliais vietos bendruomenėje. Mes pamatėme, kad bibliotekos tikrai gali būti labai labai svarbios, integruojant, užtikrant įtraukti e, tų žmonių, tai gali būti saugi erdvė tiems žmonėms galimybė susipažinti su skirtingomis kultūromis ir e, taip gilinti žinias. Dėkuoju Jums už pasisakymą. Mes e, nepaprastai norėtume pamatyti tą dokumentą. Norėčiau padėkoti visiems. Manau, kad visi nariai nori daugiau sužinoti e, šiuo klausimu, nes e, mes turime kalbėti apie augantį bibliotekų vaidmenį, taip pat apie aktualumą šių dalykų, galvant apie e, suaugusius žmonės, e, jų mm, raštingumo didinimą informacijos medijų srityje, taip pat e, reikia pasakyti, kad mes, parlamentas, e, pirmieji gilinsimės į naujasias galimybės, galbūt parengsime savo iniciatyvą pranešimą, kadangi yra labai daug medžiagos, galima pasigilinti į kai kurias rekomendacijas, kad galėt, galėsime pabendrauti, veikia speciali e, grupė, dirbame su komisija, yra ir kitų svarbių dalykų prieiga prie bibliotekų, autorių teisės. Mm, knygos, elektroninės knygos, tie dalykai yra labai aktualūs. Reikėtų ir konkrečių programų Taip pat reikia daugiau galbūt dėmesio. Baigdama norėčiau padėkoti už labai vertingus pasisakymus. Dėkojame taip pat politikos departamentui už jūsų labai svarbų darbą, už tai, kad atvykote. Ir baigdama, norėčiau pasakyti, kad neseniai Romoje lankiausi naujos bibliotekos atidarime. Jie atidaryta prieigose Romos ir buvo labai malonu mm, matyti tiek daug susirinkusių žmonių. Buvo, nu, aš patyriau mm, labai daug malonių akimirkų, patirtis tikrai buvo puikia. Ir e, dar įdomus dalykas yra tas, kad pastatas, kuriame įsikūrė biblioteka, yra atimtas iš mafijos, iš e, Gomoros. Matome, kad e, Tai yra labai pozityvus dalykas ir galima panašius dalykus įteisinti nacionaliniuose teisės aktuose, kad konfiskuotas turtas būtų perdodamas vietos bendruomenėms ar nepelno siekiančiams organizacijoms. Dar kartą Jums ačiū. E, šį darbo tvarkės klausimą baigėme svarstyti. Dar kartą dėkoju už atvykimą. O dabar perėsime prie kito darbo tvarkės klausimo. E, ponas Maltėzė pristatys savo nuomonę. Ok, bene, colleghi, riprendiamo il nostro eh, lavoro. Eh, abbiamo ora il punto 5 all'ordine del giorno, ovvero l'istituzione del... Na, dabar penktasis darbotvarkės punktas – struktūrinio reformų rėmimo programos sudarimas laikotarpį 17-10 metams. Ir pranešėjas yra ponas Kontin Mataisa, dabar skaitome e, nuomonės projektą. Europos komisija lapkričio mėnesį siūlė e, priimti reglamentą ir dėl šitų programų ir, ir e, kalba apie 142 metų milijonus eurų per ketveris metus ir, e, aišku, gali būti ir kitų e, šaltinių. Ir prevista per fine novembre. Regionės plėtros komitetas e, daugiausia dirbo ties šiuo klausimu ir um, tai tikrai uh, svarbu mūsų komitetui ir uh, pakeitimus galima pasiūlyti iki trečiadienio 23 dienos. Uh, 5.30. Taigi dabar sutikiu žodį pranešėjui. Na, kaip žinote, tai yra mėginimas sudaryti struktūrinę formų rėmimo programą savanoriškai ir valstybės narės turi pateikti prašymą ir mes, aišku, remiamės patirtimi dirbant su Graikija ir Kipru. Taigi yra tai valstybių narių savanoriškas kreipimas, savanoriškas prašymas ir kai paramos programa prasideda, teikiama techninė pagalba, tuomet e, bus nurodyta, kuriame sektoriuje ji būt, turi būti taikoma ir vienas, vieni iš tų sektorių yra kultūra ir švietimas. Taigi e, komisija dirba ties šiais sektoriais. Mano nuomonė, reikia laikytis ir gerbti tą vaidmenį, kurį vaidina mūsų komitetas. Ir aš taip pat norėčiau parodyti, kad švietimas ir kultūra turi ypatingą vertę šios programos mechanizme. Mes turėtume pabrėžti, kad šitie sektoriai, kultūra ir švietimas turi ypatingą, ypatingą pobūdį ir negalime uh, čia kalbėti ir taikyti vien tik tai ekonominio veiksmingumo kriterijų. Čia yra kitokie tikslai ir kaip mes pasiekėme ekonominių kažkokių tikslų, e, jie pasiekėme sudėtingiau ir netiesiogiai. Toks mano buvo pirmas nuogastavimas ir rūpestis. O antras dalykas, reikia užtikrinti, kad tas finansinis vokas, finansinis paketas šiai programai sudarytas iš lėšų, kurios jau yra skirtos kultūrai ir švietimui. E, šiuo metu neturim pakankamai finansavimo ir bus sudėtinga, jeigu reikės finansavimą mažinti ateityje, kad būtų galima finansuoti kitas rytis. Trečias dalykas tai yra tai, kad reikėtų traukti socialinius partnerius tiek nustatant programas, tiek stebint jų įgyvendinimą. Kaip šios programos veiks Norėtume, kad socialiniai partneriai vadintų aktyvų vaidmenį ir kad tai būtų padaryta dar prieš padarant klaidų. Mes matome, kokios klaidos yra daromos ir yra analizuojama ankstesnė patirtis. Aš minėjau vieną atvejį, tai yra pagrindinių teisų tyrimas. Labai dažnai, kai šitos programos yra apibrėžiamos, yra parengiamos švietimo ir kultūros srityje, atsiranda tokių pavojingų apribojimų, kalbant apie prieigą, galimybę gauti išsilavinimą kai kurioms socialinėms grupėms. Tokie yra svarbiausi klausimai, kuriuos atspindėjau savo nuomonėje ir ponė pirmininkė jau nustatė, nurodė datas, aš aišku norėčiau žinoti, ką jūs galvojate, norėčiau išklausyti jūsų pastabas ir galbūt jas įtrauksiu į dokumentą. Dėkoju, dėkoju už pasisakymą. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Ponas Nekov. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju gerbimi kolegos. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui ir dėkoju jam už atliktą darbą. Kai dėl struktūrinių reformų programos iki 2020 metų. Čia reikia pasakyti, kad daugelie valstybių narių e, augimas yra labai nedidelis po krizės ir struktūrinės reformos yra nepaprastai reikalingos užtikrinant socialinę e, sanglaudą, ne vien tik tai kalbant apie teisinę, teisinius dalykus, teisinę prasme. Dėkoju, kad pranešėjas parengė šį pasiūlymą, bet mm, norėčiau užduoti štai kokius klausimus. Pirmiausia, šis pasiūlymas yra neutralus, kalbant apie biudžetą, e, finansavimas. Nepakankamai atspindi sanglaudos politiką. Toliau šios programos įgyvendinimo tikslas turėtų būti e, programos įgyvendimas turės stebimas ir kasmet yra teikiama ataskaita. Tikslas yra padėti taikyti įvairius e, požiūris ir padėti žmonėms, jauniems žmonėms e, išsiugdyti kritinį požiūrį. Bet čia valstybės narės e, gali prašyti pagalbos švietimo srityje. Žinoma, principas yra savanoriškumas ir valstybės narės nusprendžia, ar jos nori ar gali prašyti šitos pagalbos ar ne. rekomendacija, konkreti rekomendacija turėtų atspindėti šitoje programoje ir programa turėtų būti atvira, kad joje galėtų dalyvauti vietos ir regioninė valdžia. Turiu pasiūlymą ekonomikos socialinių reikalų komitetui dėl penktojo straipsnio ar būtų galima įtraukti kitas problemas, kaip pavyzdžiui, kova su skurdu, taip pat e, komunikacija, techno, naujos technologijos. Tai tiek labai trumpai ir dėkuoju. Dėkuoju, ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Gracias, presidente. Muy, muy, muy brevemente. Eh, y después de escuchar al señor. Maragal. Išklausęs tai, ką sakė ponas Klantezė, aš norėčiau pritarti jo e, nuogastavimams, jo susirūpinimui, ką jis e, išsakė nuomonėje, bet norėčiau atkreipti dėmesį į e, tai, kas nėra labai aiškiai išsakyta, galbūt tai reikėtų pabrėžti. Struktūrinės reformos, remintis mūsų patirtimi per pastarosius keletą metų, tapo tarsi mantra. Tarsi toks automatiškas sprendimas, kuris bus parengtas, bus toks planas, tokie įsipareigojimai ir bus visuotinė nauda, išbandyta ir viskas veikia. Tačiau matome, kad taip nėra. Daugeliu atveju šios programos nebuvo produktyvės ir nepasiekė numatytų tikslų. Programos yra rengiamos pagal tą patį principą, o tai kelia pavojų, kad bus uh, tokios pat problemos sanklaudos srityje ir biudžeto drausmės srityje, tai gali dar pabloginti situaciją. Sanklaudos politikos tikslas yra sumažinti skirtumus ekonominės, ekonominės priemonės siekia veikti disbalansą. Tačiau jeigu mes atidžiai nežiūrėsim, netikrinsim, kaip taikysim šitas priemonės ir neužtikrinsim, kad bus tinkamas finansavimas skirtas šioms rytims, tai gali reikšti, kad nepasieksim to, ką norime e, socialinės sanglaudos ar ekonomikos reformų srityje. Aš pritariu tam, ką sakė ponas Matezė, kalbant apie apie ypatingą kultūros ir švietimo pobūdį, kad tai reikėtų na, pabrėžti ir pasakyti, kad šitie paramos instrumentai, paramos priemonės, o ne tai, ko valstybės narės norime, bet mes turėtume kreiptis valstybės narės ir klausti, ko jums reikia, kokios pagalbos, kad jūs galėtumėte toliau plėsti šitą stritis ir kaip galėtumėte keisti politiką. E, švietimą srityje, pavyzdžiui. Tuomet galėsime žinoti, ar šis struktūros modelis galėtų būti taikomas. Ir čia man kyla kai kurių įtarimų, kad mes siunčiam žinę apie Europos, apie tai, kad Europos biudžet bet trūksta lėšų ir kad reikėtų, kad trūksta pinigų kitose finansavimo priemonėse, pavyzdžiui, Junkerio planas, EFSI ir kitos priemonės, na, galiausiai jums visoms kyla toks pat pavojus, kad gali būti prastai parengtos politikos ir tad net nebus finansavimo. Galbūt turėtų būti kažkokios mm, bausmės ar baudos, jeigu nėra padaryta tai, kas turėtų būti padaryta ir galbūt tai turėtų skatinti geresnį mm, finansavimą, geresnės investicijas ir kompetencijų paskirstimą. Na, mes galbūt pritarėme kai kuriems e, pakeitimams, kurias siūlo ponas Malteza ir e, mes turėtume spręsti, ką, ką daro atsakingas komitetas. Dėkuoju, Luigi Markonu. Ombra nostro. Io volevo eh, prendere l'occasione. Jau uh, išklausime, ką sako šešėlinis panešėjas, aš turiu pasakyti, kad eh, sutinku su tam, tais klausimais, kurias pabrėžė ponas Maltezė, ypač kalbant apie teisę gauti išsilavinimą kokie yra švietimo tikslai, profesinio mokymo tikslai, ugdymo tikslai. Jeigu mes galėtume pabrėžti šitas savokas pakeitimuose, tai būtų labai gerai. Nes dažnai daugelie pranešimų mes kalbam apie pinigų išleidimą, o ne investicijas. Tai galbūt čia reikėtų patikstinti formuluotės. yra mintis, kad e, reikia sumažinti išleidžiamų lėšų e, dydžius, tai yra mažiau išleisti, nes ir dabar turim nepakankamai pinigų. Taigi tikrai gerai, kad įtraukėt šitą mintį ir taip pat, kad reikėtų įtraukti į, į, ir socialinius partnerius įtraukti į projektą. Priešių visuomenė irgi labai naudinga. Uh, Manau, kad e, ši idėja atsispindi dešimtajame pakeitime. Ar dar kas nors prašo žodžio? Prašome. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau, aišku, padėkoti ponui Maltese už nuomonės projektą, kurį jisai parengė. Tai labai svarbus klausimas ir aš tai kartuoju kiekvieną kartą, kai, kai tik tai galiu. Reikia pripažinti švietimą kaip pagrindinę teisę. Kai kurie, koleg, kai kurie kolegos apie tai jau sakė ir aš visiškai sutinku su ponu Maltese, kai jis aiškinamajame morandume cituoja ir teigia, kad tas naujas programas leido sumažinti išlaidas švietimo srityje. Aš manau, kad tai yra rimta problema. Mes nekalbam apie pinigų leidimą, bet mes kalbam apie investavimą. Tuomet, jeigu žiūrėsim į tą finansinę dalį, jeigu taip galim pasakyti, tai turėtų, reikia kažką daryti su šitom programom, kurios yra skirtos švietimui ir mokymui. Šios programos ir finansavimas, priemonės, kurios e, vykdo Europos komisija leido, kad valstybės narės imtųsi grįžtų taupimo priemonių, apkarpimo priemonių. Pažiūrėkim, kas vyksta Graikijoje ir Kiprė. Kiprė matome, rezultatai yra baisus. Įvedus griežtas taupimo priemonės, ribojimo priemonės, tikrai pablogėjo žmonių gyvenimas ir ypač tų, kurie yra labiausiai pažydžiami visuomenėje, tai yra vaikai ir kiti. Manau, kad galime pasakyti, kad švietimas yra pagrindinė teisė, kurią ES visą laiką gynė. Švietimas tikrai yra pagrindinė teisė, bet taip pat ir sveikatos priežiūra vaikams irgi negalime išleisti iš akių. Aš norėčiau dirbti kartu su kolegomis ir dar kartą dėkoju pranešėjui. E, dėkoju, jeigu niekas daugiau nenori, neprašo žodžio, tai aš pati norėčiau štai ką pasakyti. Remiantis tuo, kaip jūs suprantat, kaip jūs aiškinate, kad finansavimas iš Europos struktūrinių fondų turėtų būti naudojamas e, užtikrinant e, įtraukti. Tai sutinku su to, ką sakė ponia Adinolfi, taip, tai yra investavimas. Jau anksčiau mes sakėme, kad to negalima skaičiuoti, kai žiūrim į biudžeto deficitą. toks investavimas neturėtų būti laikomas eilinėmis išlaidomis. Manau, kad jūsų e, pataisa dėl prieigos prie kultūros yra įdomus. Norėčiau e, štai ką pasakyti kolega Margalo, galbūt galėtumėte, galėtume paprašyti, kad jis plačiau paaiškintų Pavyzdžiui, mes galėtume kviesti FC mm, komisiją, investicijų banką, kad jie skatintų Europos platformą švietimo, mokymo, kultūros srityje. Šiuo metu nėra pakankamai aišku, nėra pakankamai žinoma ir ne, nežinome, kaip nukreipti investicijas į šis, šias tikslinės rytis ir remti švietimą ir kultūrą. Vieto to, kad maty, žiūrėtume, kaip yra mažinamas biudžetas. Aš norėčiau šiek tiek daugiau Aišku, dabar kol kas yra tik tai teikiami pakeitimų pasiūlymai, bet aš žin, norėčiau žinoti, ar pranešėjas sutinka, ar mes sutinkame, kaip galėtume taisyti formuluotės. Taip, tai puikus pasiūlymas, pamėginsim juos visą tai įtraukti į dokumento projektą. Norėčiau padėkoti visiems už pastabas. Atrodo, kad jūs visi pritarėte šiai temai ir pasiūlymui. Struktūrinė reformų klausimas e, visuomet jis supa daugybę retorikos ir, ir tai susijęs su ideologija. Aš norėčiau, norėjau taikyti labiau pragmatišką požiūrį, nes paramos programos yra tiesiog techninės priemonės, kuriomis gali naudotis valstybės narės ir reikia vertinti, ar jos veikia ar neveikia. Patirtis rodo, kad struktūrinės reformos rodo, jog valstybės narėse, kurios yra taikomos, tai minima dokumente, ypač kalba apie Graikiją ir Kiprą, kad ten veikla švietimo ir kultūros srityje neveikia, nes tikrai buvo mažinamas finansavimas. gali būti įdomu, e, būti naudinga atlikti išlaidų peržiūrą ir išsiaiškinti, ką valstybės narės daro. Ir galbūt kai kurios valstybės narės turėtų minčių, kaip galima e, sumažinti neproduktyvų pinigų leidimą, pavyzdžiui, administracijoje ir panašiai. Bet jeigu kalbam apie švietimą, tai situacija darosi pavojinga ir žalinga. Iš principo tai yra neteisinga, kadangi švietimas yra teisė, to nereikia pamiršti. Neteisinga ir ekonominiu požiūriu. Šalise kaip Graikija, Kipras, o taip pat Italijoje, Ispanijoje, per pastarusius keletą metų įvyko didžiulė krizė nes buvo mažinamas finansavimas ir dėl didžiulių skolų ir e, buvo mažinimas išlaidos e, švietimui. Ir čia yra tikrai yra žalinga pietų Europoje, tai stabdo socialinį mobilumą, stabdo e, galimybę užtikrinti klėstėjimą ir stabdo kūrybiškumą reikia atsižvelgti į tai, kaip šios politikos yra taikomas ir kaip jos veikia, o ne palaikyti vienos ar kitos pusės, bet žiūrėti, kaip sistema galėtų veikti, taikant įvairius kriterijus. Ar galim, pavyzdžiui, laikytis kitokio požiūrio? Toliau dėl finansinio voko arba paketo. Manau, kad mes visi puikiai žinome, kaip svarbu yra investuoti ir didinti lėšų, didinti lėšas, o neskirti jas kažkam kitam. Pirminkė, dėkuoju, noriu priminti, kad e, pakeitimus e, galima teikti iki 29 dienos, iki pusės šeštos vakaro. Dėkui dėkoju nuomonės referentui, ponui Malteze. Šią posėdžio dalį šiandien baigiame, rytoj pradėsime darbą 9 val. Mūsų laukia daug darbų. O dabar vyks koordinatorių posėdis už uždarų durų. Pasakysiu šiek tiek apie rytojus darbus. Pradėsime nuo balsavimo, turite būti pasiruošę kai tik tai atvyksite. Na, šiuo metu padarysime trumpą pertraukėlę, galės išeiti iš salės visi, kurie nėra koordinatoriai.